Taigi toliau tęsime plenarinį posėdį. Ponas tarybos e, pirmininkas, e, ponia komisijos vicepirmininkė. Sveikinu Jūs, e, protokolas yra patiktas jau praeitų posėdžio, ar niekas, ar niekas neturi komentarų ar pastabų dėl protokolo. Taigi, protokolas priimtas.